socialinę ir ekonominę padėtį Europoje ir dėl to norėčiau dabar suteikti žodį e, e, komisijos nariai Jurovai. Pone pirmininkė, garbus nariai, labas rytas. Šiandien yra tarptautinė moterų diena ir aš iš tikrųjų e, labai mielai norėčiau aptarti moterų ir vyrų padėtį Europoje, Europos Sąjungoje ir 2015 metais e, Europos metinėme pranešime apie lyčių lygybę tas klausimas yra aptariamas. Ir vyrų ir moterų lygybė yra viena iš ES vertybių, tai yra teisinės įsipareigojimas ES e, sutartyse. Ir mūsų visuomenė per pastarosius 60 metų labai e, pažengė į priekį. Ir aišku, ir moterų situacija labai pasikeitė dabar. Moteris turi daugiau e, ir geresnę prieigą prie darbo vietų. Ir tikrai judame į priekį. Tačiau, aišku, yra vis dar netolygumų ir neligybės. Ir jeigu eisime taip ir toliau į priekį, prireiks dar galbūt net 70 metų, kas pasiektume moterų ir vyrų lygybės visose srityse. E, moteris vis dar e, uždirba 16 procentų mažiau nei vyrai ir vyrai taip pat mažiau laiko skiria e, namų ruošai ir vaikams, moteris skiriant tris, net 3 valandas e, per dieną, moteris ir vyrai sunkiai derina šeiminį gyvenimą su darbu ir karjera. Ir tai, aišku, kelia didžiulę grėsmę moterų ekonominiam nepriklausomumui labai dažnai moteris tampa irgi netgi vienintelė maitintoja šeimos ir tai, aišku, įtakoja moterų pensijas, taip pat e, skurda vėliau. Šiomis dienomis moterų pensijos yra 40 procentų vidutiniškai mažesnės nei vyrų pensijos. Ir tai rodo, e, kad ta neligybė egzistuoja. Mums reikia ir toliau didinti uh, E, teigiamus pokyčius ir užtikrinti tokią visuomenę, kurioje klėsties ir moteris, ir merginos. Norėčiau pakalbėti apie tris klausimus, kaip judėti link lygesnės, geresnės Europos. Moteris, aišku, sudaro didesnę gyventojų dalį e, nei vyrai ir dabar, aišku, yra moterų e, vidutinės grandies vadovaujančiose pareigose, bet daugiau vyrų aukščiausiose vadovaujančiose pareigose. ES e, kotiruojamuose įmonėse tik 20 procentų moterų yra valdybos narės ir ES siekia pasiekti, e, kad ši neligybė būtų išspręsta ir bent jau 40 procentų visų moterų būtų e, valdybos narės. Reikia, kad to pasiektume ir jūs turite skatinti uh, tokius pokyčius tose valstybėse narėse, kurios dar nenoriai e, tokius dalykus priima. Taip pat mums reikia padaryti taip, kad ES piliečiai geriau derintų karjerą bei šeimos reikalus. Ir šiais metais e, komisija pristatys e, teisinius ir neteisinius pakeitimus tam, kad e, geriau galima būtų derinti šeimą ir karjerą. Jie bus tikrai gerai pagristi, bus siekiama užtikrinti ir vaiko priežiūros atostogas tėvams, motinoms ir taip pat e, globėjams ir lankščias darbo sąlygas. Tai, man atrodo, gerai prisidės prie moterų integracijos į darbo rinką, e, ir tai yra demografiškai ir ekonomiškai labai svarbu. Tai taip pat bus labai svarbus indėlis e, siekiant Europos geresnio augimo. Ir galiausiai vis dar egzistuoja smurtas prieš moteris. ES viena iš trijų moterų patiria seksualinį arba fizinį smurtą arba abu. Praeitą savaitę Europos komisija pasiūlė Europos Sąjungai prisijungti prie Stambulo konvencijos. Tai yra pirmasis teisinis e, instrumentas siekiant kovoti su moterų smurtu, smurtu prieš moteris tarptautiniu lygiu. Ir man atrodo, kad e, tai bus labai svarbus ir pagrindinis žingsnis siekiant tarptautinių įsipareigojimų. Konvencijos holistinis požiūris į šį sudėtingą reiškinį sutampa su ES požiūriu. Prisijungimas prie šios konvencijos, man atrodo, suteiks geresnio e, e, požiūrio ir taip pat geriau kovos su smurtu prieš moteris veiksmingiau e, bus naudojamos ES lėšės bei programos. Taip pat tai sustiprins mūsų bendrą skaitingumą, patikimumą e, iš išorės, taip pat prisidės prie geresnių e, tikslų, siekiant nediskriminacijos, ekonominio augimo. Aš taip pat dirbau su komisijos nariu Tyson, siekiant įvykdyti pagrindinių teisų agentūros E, užsakyto tyrimo dėl smurto prieš moteris 2013 metais. E, Visą tai buvo daroma remiant Europos Sąjungą ir Eurostatas dirbs e, vykdydamas tokį tyrimą, kadangi tai yra skelbiama jo metinėje darbo programoje. 16-19 metais programoje yra skiriamas prioritetas siekiant e, skatinti lyčių lygybę ir taip pat e, vienodą ekonominį nepriklausomumą. Strategijoje yra teigiama, kad be pagrindinių veiksmų lyčių lygybė ir toliau turėtų būti skatinama, per e, lyčių lygybės integravimą į kiekvieną ES e, veiksmą, pavyzdžiui, pasirengimą, taip pat dokumentų rengimą, stebėseną įvairių politikos krypčių, taip pat e, teisėkurą bei lėšų skirimo programas. Ir pabaigdama norėčiau pasakyti, kad gerindami socialinę, ekonominę moterų padėtį Europoje, taip pat skatindami veiksmus skirtus kovoti su smurtu prieš moteris, mes galime geriau siekti Europos komisijos nubrieštų prioritetų. Dabar e, parlamento narė Liugrip. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariai už žodžius, kurie rodo tiek e, asmeninius, tiek e, politinius, kaip komisijos narės įsipareigojimus, kadangi jūs esate atsakinga už lyčių e, lygybės aspektus, jūs patikslinote daug svarbių aspektų, išdėstėte kryptis ir prioritetus Europos komisijos siekiant pagerinti moterų socialinę ekonominę padėtį bei kovojant su smurtu prieš moteris. EPP e, frakcija, aš kalbu šios frakcijos vardu, kovo 8 dieną. Šie dalykai, šie minėti aspektai yra dideli iššūkiai, kadangi jie yra susiję ir su konkurencigumu, su e, teisingumu, lyčių lygybės požiūriu, e, bei su mūsų kontinento ekonominės padėties gerinimu, nes e, moterų potencialo neišnaudojimas yra taip pat problema. Moteris yra tokios pat išsilavinusios kaip ir vyrai, todėl e, mes e, prarandame dalį žmogiškųjų išteklių potencialo, nesuteikdami moteriams tos vietos, kuri E, joms e, priklauso ir mes taip pat nepanaudojam to potencialo, nepatikėdami moterims tiek atsakomybės, kiek jos galėtų prisijimti ekonomikos e, sektoriuje ir administracijoje. Todėl labai svarbu įgyvendinti tas skriptis minėtose sektoriuose, keliant iniciatyvas, taip pat reikalaujant, kad ir valstybės narės uh, prisimtų savo atsakomybę, mažindamos e, pensijų, atlyginimų e, skirtumus bei gerinant e, moterų ekonominę padėtį. Man atrodo, jog per ateinčius mėnesius turime daryti pažangą šiuose srityse. Pone Legrip, yra pono Lavrijų Melinos kartelės klausimas. Ar jūs sutinkat atsakyti? Taip, ponė Labrijo, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu. Mano klausimas Konstans e, Le Grip yra toks. Norėčiau jos paklausti, ar jinai palankiai žiūrėtų į tai, kad 28 valstybės narės Kopezimerman įstatymą e, įtvirtintų. Tas įstatymas e, siekia įtvirtinti vyrų ir moterų lygybę didelėse įmonėse, tų įmonių valdybose, nes e, tuo būdu siekiama užtikrinti, kad ekonomikos pasaulyje tarp e, e, administracinio aukštų postų būtų daugiau moterų vadovių. Atsakymas taip. Neseniai atlikti tyrimai rodo, jog kuomet yra tokio pobūdžio uh, teisėkuros skatinimo priemonių siekiant didesnės lygybės, siekiant užtikrinti, kad didelių įmonių valdybose, įmonių, kurios yra kotiruojamos bir, biržose valdybose, būtų daugiau moterų, tai e, tuomet e, tai yra teigiamas dalykas ir tuo siekiama ne tik tai įmonių valdybose didinti moterų skaičių, bet ir įvairiose kitose e, valdymo struktūrose. Prieš beveik e, dviejus metus panašios nuostatos buvo priimtos ir EPP e frakcija pasisako už panašias priemonės. Mes manome, kad reikėtų teisėkuros priemonių skatinant moterų e, geresnį atstovavimą įmonių valdybose. Dabar žodis poniai Blinkevičiūtė. Pone pirmininkė, pone komisare iš visos širdies dėkoju kad e, šiandien jūs išsamiai pristatėte moterų socialinę ir ekonominę padėtį europoje. E, iš tikrųjų yra simboliška kad būtent kovo aštuoni ąją mes čia plenarinio posėdžio metu e, diskutuojame apie moterų padėtį ir apie lyčių lygybę mūsų bendrijoje kalbėdama sd frakcijos vardu tikrai sveikinu komisiją kuri nusprendė siūlyti europos sąjungai kaip tarpvalstybinei organizacijai prisijungti prie stambulo konvencijos. tai būtų tik antra jungtinių tautų konvencija kurios šalimi taps europos sąjunga tačiau iš tikrųjų labai norėtųsi e, kad e, ir to linkiu ir sau ir visiems kolegoms ir komisijai kad tiek moterims tiek vyrams palankūs įstatymai ir sprendimai europos sąjungoje būtų prisiminti ir priiminėjami ne tik šią dieną. ir iš tikrųjų moterims ir jų socialinės ir ekonominės padėties gerinimui europoje mes ir galime ir privalome nuveikti daug daugiau. visų pirma turime sukurti ir užtikrinti kad moterys sėkmingiau derintų darbą ir asmeninį e, gyvenimą. pripažinkime kad net dvidešimt vieno amžiaus europoje ši atsakomybė dažniausiai tenka moterims. E, ką galime padaryti kad moteris turinti šeimą neprivalėtų aukoti darbo ir atsisakyti asmeninio profesinio tobulėjimo kad dirbanti mama pagaliau turėtų laiko ir sau ir savo sveikatos priežiūrai? mes turime priimti teisės aktus užtikrinančius motinystės tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas pagaliau turime priimti teisės aktą kuris e, leistų pasiimti slaugos atostogas slaugant e, šeimos narius neįgalius ar senus šeimos narius ir neprarandant darbo. pagaliau būtina investuoti kad pasiektume barselonos tikslus kad mūsų vaikai turėtų švietimo ir lavinimo e, galimybes kalbu apie lopšelių pakankamumą e, vietų vaikų darželiuose pakankamumą. pagaliau mes turime dirbti su socialiniais partneriais kad būtų rasti inovatyvūs sprendimai kurie leistų dirbantiems žmonėms derinti darbo ir šeimos pareigas. laukiame iš gerbiamos komisijos greičiau to paketo dėl darbo ir šeimos derinimo. ačiū. Now, labas rytas. Dėkoju pirmininkė. Šiandieną mes kalbame apie moterų socioekonominę padėtį Europoje ir komisija labai aiškiai pasakė m, mm, savo pristatymę, kad a, moterims, kurios yra motinos, a, situacija nėra palanki ir komisija toliau vengia. M, mm, įtraukti moteris į ekonominę, e-, ekonominės gerovės kūrimą. Ir yra daug įvairių modelių ir E, labai yra vengiama užtikrinti, kad moterų situacija taptų matoma. Ir dabar su to dirba EBPO ir jungtinės tautos. Ir e, svarbu pabrėžti, kad labai svarbus e, ekonominis faktorius yra moterų ir motinų pasiekimai. Europos komisija visose valstybėse narėse e, ne, nesuteikia pakankamai įvertinimo visoms moterims visose valstybėse narėse. Iš esmės mes kalbame apie e, diskriminaciją ir nesuteikėme šeimai pakankamos svarbos. Dėkoju. Pone Besera. Dobra. Ahora. Buenos días. Labas rytas, dėkoju. Pirmininkė, dėkoju komisijos nariai Jūrovai, dėkoju, kad atėjote tarptautinės moterų dienos progą ir priminėte, kad lygybė yra ne tik e, vertybė, bet taip pat ir teisinis įsipareigojimas. Ir mes, aišku, aišku, esame suinteresuoti tuo ir tai tik vienintelis dalykas, kuris gali mus pastumėti į priekį, taip pat nukreipti mūsų pastangas reikiame linkme ir sukurti tikro, tikrą lygybę tarp vyrų ir moterų. Aišku, moteris patiria tikrai nemažai e, spaudimo, neša didžiulę naštą, jo sudaro didžiulę e, visuomenės dalį. Tačiau 2016 e, metais tarptautinės moterų dienos proga mes taip pat matome, kad moteris už 16 procentų uždirba mažiau nei vyrai. Ispanijoje tas procentas yra net 25 procentai, pensijų atotrukis irgi yra didžiulis, ekonominė krizė e, taip pat labai neigiamai paveikė moteris darbo rinkoje, sumažino jų gaunamą atlygį. Ir taip pat pastebima, kad didžiuliai netoligumai egzistuoja um, skiriant moteris į aukščiausias vadovaujančias pareigas, administracinės pareigas. Europos parlamente yra bendras sprendimų E, prieimimo principas ir mes dėl to turėtume siekti didesnės lygybės ir e, taip pat priimti e, tėvystės, motinystės, vaiko priežiūros direktyvos, kaip ją be pavadinsi, svarbu, kad moterų situacija gerėtų. Ir mums tikrai reikia, kad moteris būtų įtrauktos E, nes yra šalių, kurios tikrai tam nepritarė, net ir pirmininkaujančios kartais šalis. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų asmeninį įsipareigojimą šioje srityje ir dabar Europos komisija uh, siekia, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos, kur yra pagrindinė konvencija siekiant kovoti su smurtu prieš moteris, pona Matijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju komisijos e, narę. Ačiū už e, tokius gražius žodžius, nors yra sakoma, kad moteris yra kaip gėlės, bet man atrodo, tarptautinė moterų diena nėra vien e, gėlių diena, E, tačiau tai yra diena, kai mes turėtume kalbėti apie moterų teisę, teises, taip pat apie moterų ir vyrų lygybę. Ir apie tai kalbame kiekvienais metais, kadangi ekonominė moterų e, situacija yra nepalanki. E, taip pat didėja atotrukis tarp vyrų ir moterų, didėja smurtas prieš moteris. Ir tik pernai 29 e, moteris, moteris e, žuvo, nes tapo smurto aukomis e, Portugalijoje. Ir man atrodo, komisijai labai svarbu būtų kalbėti ne tik apie socialinę, ekonominę padėtį, cituojant įvairias kvotas. Mes turime kalbėti apie bendrą politinę problemą, ją turime pripažinti Ir kol kas mums to nepavyko padaryti, mums reikėtų pagalvoti taip pat apie motinystės ir tėvystės atostogas ir tai e, tada taptų ne tik žodžiai, bet ir veiksmai. Man atrodo, komisija neteisingai pasielgė atmesdama motinystės ir tėvystės direktyvą. Kiekvienais metais apie tai kalbame, bet aš manau, kad kalbos turėtų būti lydimos veiksmų. Dėkoju. E, e, ponas Rankė. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos, komisijos narė. Mano motina mirė 57 metais kalnuotoje vietovėje Vokietijoje, šeimoje, kur gyveno daug vaikų. Kažkad tuo pat metu pietinėje Europoje įvyko labai svarbus dalykas, buvo pasirašyta Romos sutartis ir tuo metu buvo užbriežti labai svarbus, bet dar neišpildyti principai. Buvo kalbama apie tai, kad vyrai ir moteris turi uždirbti tiek pat. Mano mama gimė tais pačiais metais ir visą gyvenimą mano motina e, nesinaudojo šio sprendimo rezultatais. Ji niekada nebuvo vertinama, nebuvo, neuždirbo tiek pat už e, tą patį darbą kaip vyrai. Ir šiandien vis dar egzistuoja didžiulis atotrukis tarp vyrų ir moterų, kuris nėra priimtinas e, nei Europoje, nei Vokietijoje. Ir milijonai e, dirbančių moterų ES, kaip ir mano mama, man atrodo, turi teisę piktintis, kad ES nesugebėjo įgyvendinti šio principo. Šiandien yra tarptautinė moterų diena ir mums jį primena, kad reikia kovoti už lygybę. ES per pastaruošius šešis dešimtmetrius nuvylė milijonus moterų. Ir neleiskite, kad mano karta, e, kuri gimė po 30 metų kitokioje Europoje, irgi e, piktintųsi tuo. Reikia užtikrinti, kad lygybė egzistuotų. Čia mes kalbama apie e, tą teisinį pagrindą, kurį turime ir jį galime panaudoti, kad tai būtų įgyvendinta. Komisijos narė, dabar padarykime taip, kad šis principas taptų realybė Europos Sąjungoje. Eurostat, between... Dėkoju eighty of them women. the national crime agency reported that over three zero people were. nacionalinė mm, agentūra pranešė kad e, Junktinėje karalystėje, karalystėje dabar e, nuo prekybos žmonėmis su, nukentėjo daug žmon, daugiau žmonių 20 procentų nei praėjusiais metais. Dabar sienų vidinių sienų nebėra, todėl nusikaltėliai gali laisvai judėti Europos Sąjungoje. E, judėjimo laisvę naudojasi nusikalstamos grupuotės, kurios užsima žmonių prekybą, vergų prekybą Europos Sąjungoje. Ir šiandien yra sunku kovoti prieš tokius nusikalstamumus. Kasgi daroma lyčių lygybės e, srityje, kovojant e, su nelegalia prekyba žmonėmis. Iškylo techninio vertimo problemų, ne visi kanalai veikia. Vieninteliai žmonės, kam padėjo ES, yra priekeiviai žmonėms, žmonėmis, nes e, mes negalime, e, mums neleidžiama atlikti mm, išsamius patikrinimus būdžiamose bylose. Tarptautinė darbo organizacija e, skatina, remia vienodas darbo sąlygas ir mes turime atstatyti savo santykius su Britų bendryje. Kaip ta? Ir mes negalime e, leisti tolesniems e, smurto protrukiams, nes moteris ir toliau gyvens baimėje, e, jeigu mes paliksime, išeisime iš Europos Sąjungos. Pone Kapel, dėkoju pirmininkė, ponės ir ponai. 2016 metais moterys iš socialinės ir ekonominės pusės vis tiek dar yra nepalankioje situacijoje atlyginimų ir padėties prasme moteris, kalbant e, apie jų išsilavinimą, pasiekė daugiau. Ir taip pat moteris, e, įmonės, kurioms vadovauja moteris, rodo geres, geresnius rezultatus. E, moteris ES uždirba maždaug 16 procentų mažiau nei vyrai. Ir matome, kad valstybėse narėse yra daug diskriminavimo lyties pagrindų. Ir, pavyzdžiui, 2020 procentų Austrijoje, 20 procentai Estijoje ir taip toliau. Ir dažnai toks skirtumas yra susijęs su vaikų auginimu ir kitais panašiais faktoriais. E, dabar ES, ES na, na, e, moteris ne visada gali dirbti dalį e, laiko. Ir kuo daugiau um, moterų E, kuo daugiau yra tokių moterų, kurios dirba ne, ne, e, nepilną ne darbo dieną, tuo didesnis atlyginimų skirtumas. E, labai svarbu užtikrinti, kad bent jau viena moteris būtų valdybo, valdybos, valdybose. Ir dabar apie kuo, kuo daugiau yra valdybose moterų, tuo daugiau yra, tuo didesnė yra įmonės apyvarta. Toks santykis yra 2 trečdaliai prie 15 procentų. Tai ir todėl e, svarbu užtikrinti, kad moteris ekonominėje erdvėje e, turėtų tokias pat galimybės kaip ir vyrai. Pone Morvai. Štai vėl mes Strasbūrė plenarnėje sesijoje, mūsų yra apie 50 iš, kažko, iš maždaug 700, e, tačiau, na, tai tik tai tarptautinė moterų diena ir visas šitas rytas bus skirtas moterims. E, nenustebino. Taip pat šita diena yra istorinės svarbos, nes ES stengiasi prastumti gėdingą planą. Gėdinga, nes e, prieš moteris visame pasaulyje vyksta baisus dalykai, e, vairios blogybės. Ir kodėl šitas planas yra gėdingas? Aš paaiškinsiu. Migracija, imigracija, pagalba žmonėms, pagalba žmonėms migruoti į Europą. Be abejo, politinės ir e, ekonominės, politiniai ir ekonominiai tikslai e, atsidūrė aklavietėje dėl to, kad žmonės, žmonės visko per daug užtenka. Ir visi sako, kad čia nesusiję nei su prieglopščiu, nei su pabėgėlių krize. Tai e, yra imigracijos krizė ir tai nėra ES kompetencija. Taip, pabėgėlių krizė yra um, ES kompetencija, tačiau iš tų pabėgėlių, tik de, iš tų migrantų tik tai 10 procentų bėga nuo pilietinio karo. Yra tikrieji pabėgėliai. Pagalvokime apie kitokį pabėgėlio statusą. Pavyzdžiui, jeigu moteris bėgtų nuo diskriminacijos savo šalyje, tai tada jos turėtų visas teisės atvykti į Europą ir kreiptis dėl prieglopščio. Ir tada, kai jom bus suteiktas e, pabėgėlio statusas, jos galės pasinaudoti E, šeimos susivienijimo teise ir atsivežti kitus šeimos narius į Europą. Tai bus kitas etapas, ponios e, Hannibal pranešimas. Kiekvienas turi vieno, lygias teisės ir tokį patį orumą. Ir e, tai yra tik tais pasiteisinimas, kad būtų prastumtas šitas gėdingas planas. Hannibal pranešime yra 13 punktas, kurį turėtų perskaityti visi Europoje. Dėkoju. Toliau, ponė Vosenbergai. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, parlamento nariai. Kalbame ne pirmą kartą apie lyčių lygybę. Dažnai kalbame to klausimu, tačiau labai svarbu konkrečiai daryti uh, įvairius veiksmus. Pone Jūrova, jūs sakėte, jog sakote už direktyvą, kuri skatina užtikrinti daugiau vietų moteriams įmonių valdybose. Aš e, norėčiau paminėti štai ką. Moteris yra kol kas atstovaujamas, moteriams atstovaujama per mažai valdymo institucijose. Tik tai apie 34 procentus moterų yra ten. Tuo tarpu strategijoje 2020 yra kalbama apie geresnį moterų atstovavimą visais ligmenėmis įmonėse, taip pat valdymo struktūrose, universitetuose ir kitur. Aišku, yra Mokykla, švietimas, įmonės yra taip pat ir šeimos kontekstas. Turime į visą tai žiūrėti globaliai ir turime galvoti apie tam tikrus e, naujus modelius, nes jeigu to nedarysime, tai ir už 20, ir už 30 metų dar kalbėsime apie neligybę. Moteris vis dar yra diskriminuojamas, o taip yra todėl, kad mes nesiremėme Europos vertybėmis kol kas. Pane. Dėkoju pirmininkė, dėkoju jums visiems ir su tarptautinė moterų diena. ES teigiamojoje sutartyje yra teigiama, kad bus siekiama moterų ir vyrų lygybės. Nuo to laiko, kai šis startis buvo priimta, ES tikrai siekia mus e, priartinti prie to tikslo, buvo užtikrintas ir moterų, ir tėvystės atostogos, taip pat ir vaiko priežios atostogos, taip pat ir išmokos e, numatytos. Aš žinau, kad tie teisės aktai buvo priimti, aš buvau e, profesinės sąjungos nare, aš visais jais naudojausi kovodavo už moterų teisės, taip pat, e, taip pat moteris naudojasi ir apsaugą e, darbe, e, turi teisę į pensiją, bet niekas negali pasakyti, kad pagrindinis tikslas, kuris buvo nustatytas, e, jau buvo pasiektas, todėl negalima nuleisti rankų. Neseniai matėme, kad moteris e, dėl taupimo politikos ES taip pat e, patyrė nepa, labai daug diskriminavimo, nesaugumo darbo vietoje. Kalbant apie komisijos 2020 strategiją, ten yra susitarimas, kad e, bus padaryta daugiau siekiant sumažinti atotrukį tarp darbo užmokesčio vyrų ir moterų, taip pat kovant su skurdu, siekiant pagerinti moterų situaciją. Tačiau tikslai be veiksmų nieko nereiškia. Ir komisijos veiksmų peržiūra tikrai nieko e, gero nežanda. Jokios pažangos dėl moterų vadovaujančiose postuose, taip pat e, siekiant geresnio darbo užmokesčio. Dėl to aš norėčiau, kad komisija e, savo žodžius pagrystų veiksmais. Šiandien ir e, visada. Dėkoju. Pone Husmeinova, ačiū ponė pirmininkė, komisijos narė. Kai kalbame apie socialinę ir ekonominę moterų padėtį, Taip pat turėtume atsižvelgti ir e, į švietimą, išsilavinimą, pajamas bei galimybės karjerai. E, statistiniai duomenys teigia, kad nors ES e, moteris yra labai išsilavinę, lygybės indeksai tikrai atsilieka. Tam, kad pasiektume pokyčių ES reikia naujos strategijos kad pasiektume 2020 strategijos tikslų. Tarptautinė moterų diena yra puikia proga prisiminti uh, ir priminti tarybai bei komisijai, kad egzistuoja nauja strategija, kuri turi būti gyvendinama praktiškai. E, taip pat turi būti numatytos politikos kryptis, e, kad socialinė ir ekonominė moterų padėtis Europoje pagerėtų, taip pat pagerėtų ir lygybė tarp vyrų ir moterų. Taip pat norėčiau pasinaudodama progą pasveikinti visas moteris ES su tarptautinė moterų diena. Dėkoju. Pone, pime, pone Pimentą, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos institucijos daro daug, kalbant apie e, lyčių klausimus, taip pat ir daug žadama, tačiau tai e, paveikia neigiamai moteris ir vyrus ir padidina diskriminaciją dėl taupimo politikos. ES politikos e, kryptis taip pat dar labiau nuskurdino e, moteris, taip pat jos pradėjo patirti didesnę diskriminaciją darbo vietoje, taip pat e, gauti mažesnį atlyginimą. E, taip pat ir gauna labai mažai motinystės atostogų metu. Dėl to reikėtų vėl sugrįžti prie motinystės e, atostogų direktyvos, kurią nusprendė e, nebe, toliau nebeskatinti Europos komisija. Taip pat reikėtų daugiau padaryti, kad darbo valandos būtų geriau reglamentuojamos, socialinė lygybė taip pat turėtų būti skatinama. Jeigu socialinės pažangos nebus, lygybės irgi nebus. Ir ties to reikia dirbti. Dėkoju. Dėkoju. Pone Jūto, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, kiekvienais metais bandome apibūdinti moterų padėtį Europoje ir konstatuojame, kad e, einame per mažais žingsniais į priekį, todėl kad kai kuriuose valstybėse narėse skirtumai tarp vyrų ir moterų dar yra labai dideli, moteriams yra daug e, kliučių, karjeros sėkimo srityje. Mūsų pagrindinis tikslas turi būti, turi būti tik, tikro pasirinkimo užtikrinimas e, moterims, jos turi galėti pasirinkti bet, kurį, bet kurią specialybę, bet kurį amatą, net ir tuos, kuriuose dabar dominuoja e, vyrai. Moteris turi turėti tikrą pasirinkimo e, laisvę, nes dabar jos kenčia nuo neužtikrintų darbo vietų ir kitų problemų. Politika ES turi atsižvelgti į tai E, Motinysės direktyvos nuostatos taip pat turi būti įgyvendinamos. Moteris gauna 7 procentais mažesnės pensijas negu vyrai. Be to, moteris šeimose užsima vaikais, neįgaliais, sergančiais šeimos nariais. Čia kalba sukasi apie moterų vaidmenį visuomenėje, apie moterų orumą. Yra dar daug problemų, kurias turime spręsti ir turime spręsti taip, kad galėtume su viltim žiūrėti į ateitį. Dėkuoju. Dabar ponas Korvin Mikė. <clears throat> Naukowcy zbadali koszykarzy amerykańskich. Dėkuoju pirmininkė. E, mokslininkai e, panagrinėjo e, amerikiečių krepšininkų padėtį ir paaiškėjo, kad aukštesni e, krepšininkai gauna daugiau ir tinkami labiau yra žaisti krepšinė. E, tai reiškia, kad e, Tai, tai, taip, taip pat reiškia, kad moteris irgi yra diskriminuojamos šiuo atveju ir moteris šiuo atveju yra tos, kurios rūpinasi vaikais, dirba darželiuose, mokyklose ir gauna uh, už tą darbą daug mažiau uh, nei uh, vyrai dirbdami kitokį darbą. Galėtume pagalvoti apie bridžą, pavyzdžiui, šachmatus. Ten žaidžia tik vienas procentas moterų. O tai reiškia, kad galbūt yra kažkoks dirbtinis E, spaudimas e, to moteriams nedaryti. Ir e, man atrodo, kad be viso to ES turėtų būti sulaikinta. Dėkoju, ponė. Pone Jakobčiuk, jūs norėtumėt atsakyti. Dziękuję. Želim vam postaviti, gospodin. Aš norėčiau užduoti klausimą, ponė e, Koreninkė. Aš buvau puikus krepšininkas ir, kaip matote, nesu labai aukštas, bet tikrai žaidžiau puikiai. Ar žinote, kad tam, kad žaistumėt puikiai krepšinį, jūsų ūgis nėra, aišku, lemiamas e, veiksnys. Svarbu yra tai, ar e, galite įmesti į krepšį ar ne. Ir tai pasakytina apie visą e, kitą, ką ką tik pacitavote. Taigi, e, ar sutinkate, kad ūgis nėra e, slemiamas reikšmys? Na, gal ir taip. Tai koks būtų atsakymas? Norėčiau informuoti Jūs, ponia, kad aukšti vyrai tikrai neuždirba daugiau už e, žemus vyrus. Aš irgi žaidžiau e, B lygoje Lenkijoje ir tas pats pasakytina ir apie moteris. Kalbėtojas dabar ponas Matera. Pone Matera. Dėkoju, ponia pirmininkė kovo 8 dieną visuomet prisimename, ką dar reikia padaryti, kad moterų padėtis ES būtų pagerinta. Kol kas dar yra per daug kliučių, kad būtų užtikrinta tikra lyčių lygybė mūsų visuomenėje. Mes kaip teisėkuros proceso partneriai turime siekti, kad lyčių lygybė būtų įtvirtinta. 16 metais moteris turi dirbti dviem mėnesiais ilgiau, kad gautų tokį pat atlyginimą kaip ir vyrai. Taip pat tas pats pasakytina ir apie pensijas. E, pensijos yra nevienodos ir moteris e, susiduria dažniau su skurdo problemomis. Mėly kolegos, mes e, darome viską, kad pašalintume tuos skirtumus, mes dirbame moterų komitete šiame parlamente. Prieš kurį laiką didelę balsų daugumą patvirtinome mano pranešimą, kuriame siekiama moterų dalyvavimą padaryti didesnį verslo pasaulyje. Nes e, absurdiška yra, kad vis dar nėra tikros lygybės tame ir kitose sektoriuose. Mums reikia daugiau veiksmų iš institucijų. Mes palankiai žiūrime į komisarės Jūrovos veiksmus. Jinai kovoja kartu su mumis, kad visose ES valstybėse būtų ratifikuota Istanbulo konvencija. Ponas Sanzi, turime nuskatelės klausimą. Ar jūs e, pasirengusi atsakyti į jį? Prašom. Képviselő asszonyhoz fordulnék egy picit. Ačiū ponia už suteiktą galimybę pasisakyti. Noriu štai ko paklausti. E, žvelgiant į praeitį, jeigu jūs nieko prieš. Mes e, kovo 8 nuo 1917 e, metų švenčiame Tarptautinę moterų dieną, taigi kitais metais švesime šimtąjį jubiliejų. Ir dabar E, pirmasis principas yra vienodas atlygis, antras moterų vaikų ap, apsauga ir trečias principas yra um, jų, jų vienoda socialinė ir ekonominė e, gerovė. O kitais metais turėtume įtraukti dar vieną principą, tai yra smurtas prie, smurto prieš moteris panaikinimas. Ar sutinkate su tuo? Man atrodo, kad e, tai yra nelabai klausimas, o tam tikras komentaras, kolegos. Aš noriu pasakyti, jog visos e, valstybės turi ratifikuoti, turime siekti, kad jos ratifikuotų Stambulo, e, Stambulo konvenciją. Ir tuomet visoje Europoje bus kovojama su smurtu prieš moteris ir vaikus. Pone Post. E Mėly kolegos, Europos Sąjungoje nėra realios lyčių lygybės. Moteris uždirba mažiau, moteris neturi tokių pat dalyvavimo rink, darbo rinkoje galimybių, moteris e, e, susiduria su skurdo problemomis e, labiau. Tuo būdu moteris nepasinaudoja visomis savo teisėmis, nes yra diskriminuojamos. Ir yra įvairių diskriminacijos formų, pavyzdžiui, moteris romės yra diskriminuojamas ir todėl, kad yra moteris ir todėl, kad yra romės, taip pat moteris, kurios e, yra transseksualės ar homoseksualės, yra dar papildomai ir dėl to diskriminuojamos. E, tyrimai rodo, jog e, tokios neteisybės, tokių neteisybių yra dar labai daug, labai daug diskriminacijos, moterų teisės visą laiką pažeidinėjimas ir su tuo yra susitaikoma ir, ir nieko nedaroma. Lygybės politika yra toks dalykas, apie kurį daug kalbama, tačiau realiai tai nėra prioritetas. Europos e, komisija taip pat traktuoja šios klausimus kaip labiau techninius klausimus. Tuo tarpu mums reikia geresnių, labiau struktūruotų strategijų, kurios užtikrintų realią e, lygybę. Man kaip e, feministai rūpi, kad lyčių lygybė būtų įtvirtinama realiai. Nes e, pusė pasaulio gyventojų yra moteris, tačiau jos yra laikomos antrailėmis e, pilietėmis ir kol kas realiai padėtis e, nėra keičiama. Tad aš asmeniškai, pavyzdžiui, nešvenčiu tarptautinės moterų dienos, nes nėra ko švesti, todėl kad uh, neligybių yra dar labai daug. Nes mes visas likusias metų dienas esame diskriminuojamas. Pone Heid, turi Jums klausimą, pone Post, prašom. Dėkuoju. Aš e, pritariu Sarajai Post. Aš taip pat nešvenčiu kovo 8 dienos. Man tai yra nešventė. Aš manau, kad uh, Tarptautinė moterų diena turėtų būti kasdien. Jeigu kalbame apie lyčių lygybės strategiją, kaip pavyzdžiui apie komisijos anksčiau minėtą strategiją, tai e, tokia e, tikra, reali strategija E, galėtų būti veiksminga. Ar jūs manote, kad taip būtų iš tikrųjų, jeigu tokia strategija būtų priimta? Atsakymas taip, aš esu tuo įsitikinusi. Aš manau, kad turime nusiųsti valstybėms narėms labai aišku signalą. Manau, kad lyčių lygybės strategija tikrai geresnis dalykas negu komisijos vidaus dokumentas. Dar vienas Mirnos kartelės klausimas, ponė Rotmans, jį nori pateikti. And my zei. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk heel blij ben dat u hier deze ochtend. Aš turiu pasakyti, ponė, ponė, kad man labai malonu, kad šį rytą jūs iš tiesų dalyvavote toje diskusijoje ir dabar Pas, mes švenčiame Tarptautinę moterų dieną, kai kurie kolegos sako, dvi kolegės sakė, kad jos jos nešvenčia. Komisija sakė, kad mes kaip moteris turime toliau kovoti už e, lygias teisės tarp moterų ir vyrų. Ir taip turėtų būti kiekvieną dieną, ne tik šiandieną. Tačiau Atšveskime šitą dieną tam, kad mes galėtume pabrėžti moterų situaciją. Mes sakome, kad moteris ir vyrai turi tas pačias teises, tačiau ar mes galime sutikti su, e, su tuo, e, kad mes visi vienodai turime padalinti e, atostogas, vaiko auginimo atostogas tarp vyrų ir moterų, kad moteris ir toliau galėtų daryti karjerą. Taip, aš su tuo sutinku. Aš manau, kad e, tėvystės atostogas turėtų palygiai pasidalinti vyrai ir moteris, tačiau nežinau, kaip tai susiję su kovo aštuntosios e, švente. Mes turime kovoti už e, moterų teisės visą laiką, kasdien, nes e, mums reikia tokios visuomenės, kur e, E, vaikai ir berniukai ir mergaitės galėtų gyventi, aukti, naudodamėsi visomis savo teisėmis ir kur nebūtų diskriminavimo. Pone Gonzalės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kova su mačizmu ir neligybė Europoje turi vykti kasdien. Mes negalime tokių diskusijų renkti tik tai kovo 8 dieną. Trys dalykai. Visų pirma, neligybės aspektas ES. Tai yra susijęs su tuo, kad e, moterų svoris, moterų e, poveikis visuomenėje dar yra per mažas. Moteris privestos dirbti blogesnėmis e, sąlygomis, tarp bedarbių yra daugiau moterų, moteris uždirba mažiau, jų pensijos yra mažesnės. Tuo tarpu moteris dirba labai daug, jų darbas ne visuomet yra matomas, tačiau būtinas e, visuomeniai. Lyčių skirtumai yra skirtingi šiaurėje ir pietuose. Griežta ekonominė politika, griežtos priemonės dar labiau pablogina moterų e, padėti. Ir dabar mes už tai mokame labai didelę kainą. Jūs kalbate apie lygybę, tačiau turime realiai ją įtvirtinti. Ponios Grapinį klausimas, Melinos kartelės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kiti jau irgi kalbėjo apie neligybę. Jūs paminėjote Europos parlamentą. Jeigu uh, moterų iš tiesų yra tiek daug vis, e, visoje Europoje. Kaip aiškintumėte tai, kad moteris už moteris nebalsuoja ir Europos parlamente jų nėra tiek daug? Problema yra ta, kad nemažai žmonių esančių galios struktūrose yra e, vyrai, ne moteris. Tai dėl to ir yra neligybė, mačizmo toks požiūris ir visa tai yra sociologiškai įsišaknyje mūsų visuomenėje ir su tuo reikia kovoti ir galvoti ne tik apie žodžius, bet ir apie veiksmus. Pone Šodrova. Mikrofon. Ano, kolegyně a kolegové, chtěla bych poděkovat kolegos, visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos nariai už tokį racionalų požiūrį ir tikrai tokius konkrečius pasiūlymus, kuriuos ji pateikė mm, šitam ateinančiam laikotarpiui matome, kad atotrukis tarp vyrų ir moterų egzistuoja, ekonominė ir socialinė moterų situacija yra toli gražu ne tokia, kokią norėtume matyti. Nors Čekijos Respublikoje ekonominis augimas yra apčiuopiamas, vis dar e, moteris gauna 12 procentų mažiau nei vyrai tiek privačiose įmonėse, tiek ir valstybinėse. Taip pat matome, kad moteris dirba tose pramonės įmonės, e, taip pat ir tose darbo vietose, kur atlyginimai iš esmės yra mažesni, pavyzdžiui, jos yra mokytojos darželio auklėtojos. Moteris taip pat daugiau laiko skyra vaikų ir e, ligonių priežiūrai. Ir aišku, mes negalime įsakyti, e, ką daryti E, bet ES turėtų labiau gerbti moteris, ypač tas, kurios turi vaikų, kadangi e, vaikų gynimas yra iš tikrųjų sunkus darbas. Taip pat reikia atitinkamai reglamentuoti vaiko priežiūros atostogas, užtikrinti finansinį stabilumą. Taip pat reikėtų gerbti moteris, kurios nori turėti vaikų ir šeimą, bet taip pat nori ir siekti karjeros. Tai reikia padėti joms suderinti tuos dalykus, užtikrinti lankščias darbo sąlygas ir tą skatinti tarp darbdavių. kad moteris ir toliau uh, siektų karjeros. Norėčiau padė, padėkoti savo uh, e, moti, motinai, kuri buvo ir politikė, ir medikė, ir puikia motina. Mr. Fontulis. Pone Fantulis, ar atsakysite? Taip. Pone Fantulis, žodis jums. Dėkoju. Pirmininkė, šiandieninė vartotojų visuomenė padarė taip, kad moteris e, turi daryti viską. E, turi ir siekti profesinės sėkmės, taip pat ir e, prižiūrėti šeimą, bet kadangi situacija yra tokia, vis, dabar moteris dažniausiai gimdo tik po vieną vaiką. Ir galbūt mes turėtume paklausti, ko nori moteris, galbūt jos norėtų daugiau vaikų ir taip pat norėtų suderinti karjerą ir kitokią karjerą su šeima. Ir kolegos, Manau, kad dauguma moterų turėtų laisvai gebėti pasirinkti. Kai sakome, kad vyrai ir moteris yra lygus, jie taip pat turėtų turėti teisę rinktis ir laisvai pasirinkti. Aš iš pradžių galvoju apie moteris kaip apie motinas ir moteris turėtų turėti galimybę pasirinkti, jeigu jos nori e, dirbti ar auginti vaikus ir likti namuose. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už, už jos e, darbą ir e, įsipareigojimus. Dėkoju kolegams, kurie dalyvavo diskusijoje. Aišku, turime pripažinti, jog kovo 8 yra paprasta, įprastinė moteris, daugumai moterų. Ir e, tai yra įprastinė diena toms mus, kurios e, yra mūsų ateitis Europoje. Turiu galvoje moteris pabėgėlės, nes e, tarp pabėgėlių yra galbūt pusė moterų, tarp tų pabėgėlių, kurie kerta Graikijos Makedonijos e, sieną. Tad Kokia, mūsų, kokia ateitis mūsų laukia, jeigu mes nusprendėme uždaryti sieną, uždaryti duris? Moteris yra eksploatuojamos, mes e, užsimerkime, nematome E, prekybos žmonėmis, nematome visų tų problemų, uždarome savo sienas. Aš manau, kad e, smurtas, visos tos traumos turėtų būti mūsų dėmesio centre ir todėl aš norėčiau, kad kovo 8 dieną visų pirma mes kalbėtume apie moteris pabėgėlės, apie tas moteris, kurios e, siekia laisvės. Aš manau, kad Europa galėtų būti kitokią, aš tikiu tokią Europą, tikiu solidarę Europą, todėl siūlau ir jau siūliau tai e, laiške, kurį išsiunčiau jums visiems. Aš norėčiau paprašyti jūsų vykti į tas vietas, kur jūs galite pamatyti, kaip moterų teisės yra pažeidžiamos ties Makedonijos siena. Norėčiau, kad nuvyktumėte ten ir pasižiūrėtumėte savo akimis, E, kaip, kaip, kaip elgėsi e, Europa ir kad veiktume kartu, kad visi tie baisumai pasibaigtų. Ponas Šeterič norėtų paklausti jūsų, naudodamasis Melinos kartelės procedūrą. Ponas Šeterič. Thank you. With... Dėkuoju. Ar sutinkate su tuo? E, tokie dirbtiniai dalykai kaip tarptautinė moterų diena e, iš tiesų yra Kingi simboliai. E, svarbiausia yra suteiktos galimybės, svarbu, kad vakarų moteris turėtų e, galimybę naudotis vakarų laisvės vertybėmis ir e, neleisti tam, kad tai nuplautų didžiulis rautas naujų žmonių, kurie atvyksta į Europą, nes jų vertybės yra kitokios. Taigi galimybė ir laisvė vakarų moterims naudotis tomis pačiomis vertybėmis, kokiu mes norime, yra labai svarbus dalykas. Ačiū. Ačiū. Aš visiškai nesutinku su kolega ir su jo pavartotais terminais, žodžiais. Aš manau, kad kovo 8-oji tarptautinė moters diena yra labai svarbi diena, todėl kad e, ta diena įtvirtina moterų iškovojimus, nes kitos moteris, kurios gyveno anksčiau už mus, kovojo už savo teisės. Ir tai yra labai svarbu, svarbu tai prisiminti. Turiu galvoje balsavimo teisę, teisę į darbą, teisę į motinystę ir taip toliau. Dabar visi šitie dalykai egzistuoja ir jie mums atrodo natūralūs, tačiau dėl jų reikėjo kovoti. Tačiau e, daug kas ir šiandien dar e, kvestinuoja kai kurios e, dalykus. Mes turime pripažinti jog e, yra labai svarbu, kad Europoje būtų švenč, švenčiamas tokios šventės kaip e, kovo 8, kad pripažintume, kad e, kol kas dar yra problemų ir turime neužsimerkti, turime matyti tas problemas, nes yra daug baisių e, dalykų ir girdime pasakojant įvairias baises istorijas apie moteris, vaikus, apie tai, kas, kas vyksta. Ir Tai yra dalykai, kurių neturėtų būti. Tad jeigu e, esame, jeigu švenčiame kovo 8 dieną, tai turėtume taip pat turėti ir gėdos dieną, kur minėtume visas problemas iškylančias moterim. Atsiprašau, bet atsakymas e, galėjo būti tik tai 30 sekundžių. Dabar spontaniški pasisakymai ir toliau e, žodis suteikiamas poniai Peter Marijana. Dėkoju. Pirmininkė, e, sveiki komisarė. Moterys yra labai sunkioje situacijoje ieškodamos darbo. Jų nepalaiko dėl to, kad ir joms yra sunku suderinti savo profesinį ir šeimos gyvenimą ir jos baudžiamos už šeimą prarad, darbo praradimu. Jos negauna to paties atlyginimo už tą patį darbą, iš jų yra tyčiajamasi prie jų priekabiaujama ir mes turime, nors mes turime daugiau mokslus baigusių moterų, moteris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 ponas Marijas. Šiandieną mes švenčiame Tarptautinę moterų dieną ir mes turime pabrėžti, kad toje, e, e, mes išgyvename šiandieną Tarptautinę um, krizę. Ir dažnai uh, moteris nukenčia labiausiai, nes jų uh, teisės kiekvieną dieną yra pažeidžiamos ir yra labai didžiuliai atlyginimų skirtumai, kurie yra mokami moterims. 16,4 mažiau nei kad uždirba vyrai. Kalbant apie pensijas, 39 procentai e, skirtumas. Ir taip pat tokiuose šalise kaip Graikija, kuriuose e, taupimo režimas dabar įvestas, yra sumažintos ir pensijos. Dėl to e, daugelis moterų savarankiškai dirbančių, apie 80 procentų savo metinių pajamų uždirba, sumoka mokesčiams ir pensijų įmokoms. Ir ūkininkės moteris tai susiduria su ta pačia problema. Taigi svarbu, kad nebūtų daugiau skurdo pietų Europoje. <clears throat> Dėkuoju, pirmininkė. Komisarė. Tikroji lyčių lygybės politika turi būti paremta lygybės tikslais. Tai daugiausia susijęs su kultūriniais ir ekonominiais rodikliais. Mes užmerkėme akis prieš įvairias įteisintas diskriminacijos E, formas, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia. E, ji vis toliau neleidžia moterims e, tapti kunig, kunigėmis ir dalinti šventai sakramentą vien todėl, kad jos yra moteris. Tai yra politiškai E, e, organizuota valstybė, Vatikanas yra valstybė, o tos valstybės vadovas, popiežius, privalo uh, užkirsti kelią tokiai nepakenčiamai diskriminacijai, moterų diskriminacijai bažnyčioje. Ir jeigu tai būtų padaryta, tai būtų didelis žingsnis į priekį ir tai labai smarkiai sumažintų lyčių neligybę pasaulyje. Ačiū. Ponas Polčiak. Labai dėkoju suteiktą žodį. aš e, būčiau norėjęs, kad prieš mane būtų kalbėjęs ponas Štekina. E, vyrų vardu norėčiau pasakyti, kad šovinizmas nėra būdingas kiekvienam iš mūsų ir mes girdėjome iš kelių kolegų e, pasisakymus, kurie mane labai nuliūdino. Aš norėčiau palinkėti visokiojopos sėkmės ir pasveikinti moteris kovo 8-osios progą. E, Visuomenė yra 52 procentai moterų ir 48 vyrų. Taip nusprendė gamta. Nepaisant to, visą laiką moterys yra diskriminuojamos darbo rinkoje, kai kalbame apie atlyginimus ir darbo sąlygas. Mes turėtume kažką padaryti ir nuolat apie tai diskutuoti. Labai dažnai per šias diskusijas e, dalyvauja komisarė Jurova ir būtų labai gerai, kad e, tai, ką mes pasakysime čia, e, parodytų, kokia yra tikra moterų situacija. Deja, kai kurie kolegos per savo pasakymus to paties neparodė. Ní bháin go na manach go na bhar Dėkoju, pirmininkė. Labai svarbu, kad išgirstume ne tik moterų, bet ir e, vyrų balsą. Būtent tokią dieną, moterų e, dieną. Na ir aš e, norėčiau irgi tarti keletą žodžių šiuo klausimu. Labai svarbu, kad šiuo klausimu Europos parlamente mes diskutuotume, nes nėra jokių kitų pasaulio organizacijų ar institucijų, kurios padarytų daugiau, kad paskatintų moterų teisų apsaugą. Ir mes jau daug nuveikėme, tačiau mums vis tiek dar reikia padaryti daug. Ir praėjusią savaitę vyko rinkimai, e, buvo 30 procentų moterų mūsų partijose. Todėl dabar e, mes Airijos parlamente turime daugiau moterų negu bet kada anksčiau. Ir vakar per radiją aš girdėjau, kad daugelis įmonių dabar savo valdybose turi daugiau e, moterų, o šios e, įmonės uždirba dabar didesnius pelnus nei kada anksčiau. Ačiū pirmininkė. Ir gerbiama komisarė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, džiugu, kad aš matau čia tarp mūsų tiek daug e, moterų ir e, iš tiesų mums visiems labai svarbus šitas klausimas lygios teisės e, tarp vyrų ir moterų. Kalbant apie ekonominę ir socialinę padėtį, moteris turi turime pagalvoti apie tai, kad prieš 40 metų Europoje buvo priimti tam tikri sprendimai ir šiandieną mes matome, kad dėja, dėja, Vokietijoje mes turime 22 procentais mažesnį moterų atlyginimą negu vyrų. Ir taip yra ir daug, daug kitose valstybėse narėse. Taigi moteris yra tokios pačios, tokia pačios žmonės kaip vyrai, turėtume ją saugoti. Ir taip pat kalbama apie moterų verslumą. Buvo paaiškinta, išaiškėjo, kad moteriams yra labai sunku gauti kreditus. Daug, tai nėra savame suprantama taip kaip vyrams. Aš norėčiau paprašyti ponė e, komisarė, visokiojopos paramos. Mums reikia tikrai naujos strategijos ir tai mums labai padėtų. Ačiū, ponas Kaputo. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien kovo 8 diena, todėl tai yra puikiai proga pakalbėti apie socialinę ir ekonominę moterų padėtį. Nepaisant e, dviejų direktyvų, kuriuose ginamos moterų teisės, yra dar daug spragų, kurias reikia užpildyti, siekiant realios lyčių lygybės. Moteris yra diskriminuojamos socialinė ir, ir ekonominė prasme, nepaisant to, kad e, bandoma e, geriau ginti moterų teisės vis dėlto sprendimų prieimimo struktūrose moterų yra per mažai. Per mažai moterų yra didelių įmonių valdybose. Politikos sektoriuje moteris taip pat dar neturi pakankamai e, svorio. Mes kalbame apie tos problemas, tačiau turime imtis konkrečių veiksmų, kad nebebūtų e, moterų diskriminacijos. Turime e, taip pat konkrečiai siekti numatytų tikslų, o ne tik kalbėti apie e, spragų užpildymą. Dėkoju. Pirmininkė, aš tikrai galiu pasakyti, kad man pasisekė. Per visą savo gyvenimą esu sutikęs daug stiprių drąsių moterų, viena iš jų buvo mano motina. Ir tikrai gerai Žinau, kad būtent karo metu ne vyrai, o moteris ir vaikai daugiausia kenčia. Norėčiau taip pat Jums priminti apie vieną iš tokių šiandien. Praeitą penktadienį, tikiuosi, žinote, mote, viena moteris buvo pagrobta e, ir neteisėtai e, sulaikyta Nelė Savčenko ir ji paskelbė bado streiką. Šiandien ji jau badauja penktą dieną. ji nieko negeria ir nevalgo. Jo situacija yra tikrai e, baisi, po dienos ar keleto netgi valandų ji gali mirti. Ir čia mes kalbame apie neteisingą e, persekiojimą ir e, įkalinimą. Jei teismas skyrė 23 metų įkalinimo bausmę ir noriu pasakyti, kad padarykime viską, ką galime, kad ji būtų išlaisvinta. E, Taip, žinoma, visą laiką e, vertinu, kai kalbame apie lyčių lygybę, lyčių klausimus čia parlamente, kadangi tai mus labai įkvepia komisijoje. Norėčiau tik tai porą e, pastebėjimų dėl tų klausimų, kuriuos e, iškėlėte. Dėl geresnio e, karjeros ir šeimos gyvenimo derinimo mes parengėme geresnį dokumentą nei e, ta tėvystės, motinystės atostogų direktyva e, ir tas dokumentas geriau atitinka mūsų poreikius. Negalime toliau tęsti ir dirbti ties šią direktyvą, kadangi du trešdaliai valstybių narių pasakė, kad jie tokį dokumentą jau turi, taigi mums reikėtų kažko naujo čia Europoje. Dėl to mes e, rengiamės savo prioritetams šiame darbo uh, E, pakete iki 2016 metų, ten bus teisiniai ir neteisiniai pakeitimai ir manome, jie geriau padės suderinti moteriams šeimos ir e, karjeros gyvenimą. Man, mes taip pat turime kalbėti apie e, pasirinkimą, kurį turi daryti moteris. Mes neturime diktuoti, spręsti už moterį, neturėtume pervertinti ar nuvertinti moterų ir motinų vaidmens. Uh, Šiandien daug e, jaunų merginų mokosi universitetuose, 60 procentų e, moterų baigia universitetą, daugiau negu vyrų, ir jos nori siekti karjeros. Ir, tačiau dabar ekonominė situacija yra um, negera ir jos neranda darbo, mums reikia sukurti sąlygas, kad moteris galėtų tiek skirti laiko šeimai, uh, tiek e, karjerai ir gautų kvalifikuotą darbą. Man tikrai nepatinka tas posakis, kad moters teisė yra turėti vaikus. Tai aišku, kad tai yra teisė. E, aš esu irgi motina ir tai yra geriausias vaidmo, kuris yra tekęs man per visą gyvenimą. Bet ar ne visuomeniai reikia vaikų? E, kalbant labai paprastai ir galbūt ciniškai iš ekonominės pusės, visuomeniai reikia ateities mokesčių mokėtojų ir piliečių. Kodėl tik moteris turi prisimti šią naštą? Tai visiškai netvarus požiūris. Ir man atrodo, ties tuo mes bandome dirbti, būtent tokia kryptimi mes dirbame, bandydami pristatyti šį naują e, teisės aktų paketą, ne tik siekti geresnių sąlygų moterims, bet taip pat ir dirbantiems tėvams. Ir tai yra mūsų e, siekinys. Kalbant apie e, atlyginimų netoligumą, nevienodą atlyginimą, e, Reikia aišku dirbti ties tuo, 16 procentų e, yra atotrukis tarp vyrų ir moterų gaunamo atlygio, kai kuriuose valstybėse yra jis didesnis. 39 procentai yra atotrukis tarp pensijų, tai ponios ir ponai visiškai yra netoleruotina. Ir spaudžiu valstybės narės e, įdėkti e, tam tikrus teisės aktus, mokestinės priemonės, kurios sumažintų tą e, atotrukį pensijų ir atlyginimų prasme, kadangi procentas iš tiesų yra didelis ir tai yra dėl to, kad moteris turi skirti laiko šeimai. Ir tai atspindi mūsų visuomenės situaciją, taigi reikia surasti tinkamas priemonės būtent šiemet, kad išspręstume šį klausimą. Nenoriu per daug ilgai kalbėti, Taigi trumpai dėl daugybinės diskriminacijos, apie kurią kalbėjo vienas iš parlamento narių. Iš tikrųjų, situacija yra sudėtinga visoje Europoje, kadangi matome tikrai e, labai baisių e, atvejų situacijų, kalbėjau su nemažai Romų e, atstovų ir jie sako, kad e, moteris būtent e, neša šeimos naštą, rūpinasi šeima ir tampa taip pat smurto šeimoje aukomis. Turi atiduoti visus pinigus vyrui. Tai yra tiesiog tos minkštosios galios, kurias panaudoja vyrai ir spaudžia moteris ir dėl to reikia e, kovoti su daugybinė diskriminacija ir rasti tam priemonių. Na, kalbant apie tai, kad moterų turėtų daugiau dalyvauti sprendimų prieimimo procese, aš taip tą labai skatinčiau ir norėčiau informuoti, kad yra pakeista e, tą reglamentuojanti direktyva ir būtent man, būnant komisijos nariai, tai buvo pakeista. Norėčiau, kad ten šiek tiek būtų įdėkta tokio neutralaus e, požiūrio lyčių klausimų. Būtent e, kvalifikuoti vyrai a, bus pakeisti moterims. Aš, moterimis. Aš nenorėjau to. Mes turime kalbėti apie sąžiningą konkurenciją. Ir dėl to norėčiau, kad ši direktyva būtų šiek tiek kitokia, būtų pakeista formuluotė. Pavyzdžiui, Vokietijoje panašus įstatymai jau yra priimti ir manau, kad e, to šalis turėtų padėti mums pasiekti panašaus rezultato ir kitose valstybėse narėse daugiau moterų sprendimo mm, prieimimo procese, e, te, aišku, turėtų dalyvauti. Reikėtų sukurti ne teisės aktus, o politikos kryptis tai numatančias, kadangi kalbama ne tik apie verslo įmonės, bet ir nežinau, aišku, kiek turėtume tą daryti ir tą skatinti, bet turėtume įdėkti visą tai į politinės e, kryptis. Kalbėjau su komisijos nariu atsakingu už teisingumą ir jis irgi labai e, jaudinasi dėl šio klausimo ir, ir jis mano, kad e, ypač teisinėse struktūrose vis dar yra per mažai moterų. Dėkoju, dėkoju taip pat, kad atėjo ir vyrai. Ir tikriausia, jeigu šiandien galvotume, kad moteris nori kovoti, neteisingai suprastume šios dienos posėdį, moteris nori bendradarbiauti ir jeigu pakeisime požiūrį, viskas pasikeis daug greičiau. Bet aišku, tam reikia, kad tiek vyrai, tiek moteris bendradarbiautų ir vyrai turi suprasti, kad tai yra labai svarbu. Dėkoju e, garbus Europos parlamento nariai už jūsų testinį nuolatinį darbą ir paramą man. Aš tikrai ją labai vertinu. Dėkoju. Taigi,